The President. Pirmininkas. Labai diena, kolegos. Tęsėme mūsų posėdį ir kitas mūsų darbotvarkės klausimas yra klausimų tarybai valanda. Ir norėčiau e, paskat, pasveikinti Belgijos pirmininkančios valstybės ministrą. Ir pirmasis klausimas yra ponios Blinkevičiūtės pateiktas klausimas dėl neįgaliųjų ir e, strategijos Europa 2020. Ministre, kai jūs būsite pasirengęs, mes mielai išklausysime jūsų atsakymą. Madame la Présidente, euh, chers collègues. Pone pirmininkė, gerbiami kolegos.